paskelbti Europos, ir Latino, Europos Sąjungos ir Latino Amerikos santykių delegacijos nariu vietoj Mikaelio Gustafseno. Taigi, tuo būdu Helmuto Šolcą skelbėme e, šio, šios delegacijos nariu. Taip pat buvo pateiktas tekstas pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 straipsnį. Ir jeigu jokia frakcija per 24 valandas e, nepareikš priekaištų dėl šio teksto, tai tuomet bus e, balsuojama dėl šio teksto. E, apie tai bus rašoma ir šio posėdžio protokole. Antradienį pagal darbo tvarkos taisyklės.